Good afternoon. And um, as announced this morning. Labadiena. Kaip pranešiau šį rytą, dabar nagrinėsime 16, po to 15, 17 ir 14 darbo tvarkės punktus. Pradėsime nuo valdymo ir partnerystės bendroje rinkoje. Pranešėjas šiuo klausimu yra Jürgen Kreutzmann. Prašau, suteikiu žodį Jums pradėti diskusiją šią temą. Ačiū. Škai sako kalbėtojas. Norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus, kurie padėjo gerokai patobulinti imko pranešimą Norėčiau pateikti komentarų apie savo pakeitimus. 13 pakeitimas labai e, iškelia e, Euronet e, tinklo reikšmę Europos Sąjungai. Yra išskiriama ta reikšmė atskirų paragrafų. Yra pabrėžiama būtinybė užtikrinti prieigą prie visos įmanomos informacijos siekiant užtikrinti žmonių užimtumą Tačiau dėja šis tinklas dar nėra žinomas mūsų e, piliečiams, todėl būtų gerai e, šiame komitete e, suformuluoti raginimą valstybėms narėms padidinti šio tinklo žinomumą ES. Reikėtų numatyti piliečiams centrinę tarnybą, kuri teiktų atitinkamą informaciją kadangi tai yra labai svarbu e, mūsų piliečiams siekiant e, gauti tiesioginę informaciją apie jiems rūpimus klausimus. Taigi reikėtų e, užtikrinti ir tos centrinės tarnybos, centrinės kontaktinės tarnybos e, žinomumą tarp ES piliečių. Vakar e, vyko seminaras, Eurochamber e, e, nariai tenai dalyvavo ir buvo e, aiškiai išreikšta nuomonė, kad reikia vieningų kontaktinių, e, vieningos struktūros, kuri užtikrintų prieigą prie e, visos reikiamos informacijos, taigi tam reikia ir atitinkamų kontaktinių pareigūnų. Juk viskas, ką mes čia priimame, bet koks dokumentas, e, jisai iš dalies netenka, net, neturi galios, jeigu piliečiai neturi galimybės su tais dokumentais susipažinti. Taigi šis klausimas yra labai reikšmingas. Penktame paragrafe aš patariau papildymą, kad e, labai svarbu įtraukti šį procesą ir nacionalinės, ir subnacionalinės institucijas kurios e, būtų įtrauktos į Europos e, lygmenių priimamų sprendimų procedūras. Ir mums reikia daryti atitinkamą spaudimą valstybėms narėms. Aš Manau, kad daugeliu klausimų mums pas, pavyks pasiekti kompromiso ir aš labai e, su nekantrumu laukiu e, mūsų nuomonių keitimosi, diskusijų su šešėliniais pranešėjais ir kitais komiteto nariais. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šio pranešimo tema, ne? Atsiprašau. Ačiū, noriu padėkoti Jums už puikų darbą. Aš pateikiau šešis pakeitimus. Svarbiausias iš jų yra šešioliktasis. Šešėlinės ekonomikos klausimas e, ne, komisijos nebuvo išsamei ap, aptartas jos pateiktame dokumente ir to noriu paklausti komisijos atstovo. Uh, kodėl komisija, kodėl komisija ne, nepradėjo poveikio vertinimo galimo šio teisės akto poveikio įvertinimo, kurio parlamentas prašė 2009-aisiais. Norėčiau pabrėžti, kad reikia nustatyti aiškės taisyklės dėl subrangovų paslaugų naudojimo, nes ta veikla tampa vis labiau tarp valstybinė. Pavyzdžiui, Suomijoje mano šalyje šiuo metu statoma brandolinė jėgainė. Ir ją statant dirbo dešimties skirtingų valstybių darbuotojai. Pavyzdžiui, viename etape statybos bendrovė iš Kipro atsiuntė Lenkų statybininkus dirbti į Suomiją. Ir čia neaišku, kas už ką atsakingas, nes subrangovų grandinė pasidaro ilga ir sudėtinga. Todėl noriu pabrėžti, kad šis klausimas yra svarbus. 17 pakeitimas - alternatyvi ginčių sprendimo procedūra. Ši procedūra yra labiau žinoma vartotojų interesų srityje. Bet būtų naudinga šį klausimą įtraukti ir į industrinių santykių sritį, kad išvengtume daug laiko reikalaujančių bilinėjimų į teisme. Ar kas nors komisijos vardu norėtų pasisakyti? Yes, Ačiū. Aš esu Brunter iš vidaus rinkos e, direktorato iš komisijos. Jūs uždavėte klausimą dėl Bruselis vienas reglamento peržiūros. Tas klausimas priklauso ponios Redin kompetencijai. Aš turiu pasiklausti kolegės iš Teisingumo direktorato ir perduoti jums atsakymą nes tuo tarpu šis aspektas nėra sprendžiamas e, teisės akte dėl vidaus rinkos. Ačiū. Grįžtame vėl prie pono Kroitsmeno. Aš nekomentuosiu išdėstytų pasiūlymų. Atsiž... Pabandysiu pasidomėti kolegės iš Suomijos užduotų klausimų. Gali būti taip, kad iškils problemų dėl konkurencijos taip pat dėl pažangiausių pavyzdžių. Žinau, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, dirba kinai, jie dirba už žemesnius atlyginimus ir, na, tai taip susidaro nesažininką konkurenciją. Man atrodo, kad jūsų pakeitimas būtent e, man primtina linkme eina ir nemačiau čia problemų. Komitete e, tvirtinsime vasario 14, o plenarnėme posėdėje antroje kovo mėnesio plenarnėje sesijoje. Toliau periname prie 17 darbo tvarkės punkto, nes 15 punkto pranešėjas dar neatėjo. Taigi, ponė Jakonsari, dėl bendrosios rinkos Europos gyventojams. Prašau. Thank you, thank you to... Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie taip susidomėję nagrinėjo mano nuomonę ir iš viso pateikė 80 pakeitimų. Manau, kad jie tikrai yra naudingi Manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad reikia aiškių taisyklių ir gerai veikiančios vidaus rinkos. To reikia piliečiams. Komisijos parengto priemonių paketo tikslas yra siekti, kad bendros rinkos centre būtų piliečiai. Tai yra geras tikslas ir manau, kad turime galvoti, kas yra piliečiai. Tai gali būti verslininkai, darbuotojai, studentai, vaikai, į pensiją išėję asmenys. Ir nors mūsų požiūriai ir nuomonės skiriasi tuose pakeitimuose, kuriuos jūs pateikėte, matau, kad mus sieja bendras tikslas. Kolegos, kiek suprantu, mes dabar neturime laiko peržiūrėti visus pakeitimus, todėl pasigilinsiu tik į svarbiausius. Kaip jau sakiau, ta dalis, kuri yra susijusi su visuotinės ekonominės svarbos mm, paslaugomis, yra svarbi. Mes pripažįstame, kad šioms paslaugoms reikia skirti ypatingą dėmesį, kadangi jos yra labai svarbios piliečiams, turiu galvoje vandens tiekimą, transportą, elektros tiekimą. Noriu atkreipti dėmesį į pono Kreutzmann ir Baltasarę pakeitimą numeris 2 ir trečią pakeitimą, kurį pateikė ponė Perės. Esu įsitikinusi, kad mums pavyks rasti sprendimą dėl to, kokia turėtų būti formuluotė. Ir apskritai, kalbant apie infrastruktūrą, reikėtų parengti atskirą punktą, į kurį įeitų ir 33 pakeitimas. Taip pat pritariu ponui Kroisman ir Baltasarė dėl 17 pakeitimo, kad reikėtų patikslinti, kokį vaidmenį atlieka visuotinės svarbos socialinės paslaugos vis dėlto kaip e, Europos teisėkuros institucija turime viską formuluoti kaip galima tiksliau, nes priešingų atveju bus keliamos bylos Europos teisingumo teisme, o to mes nenorime. Jau aptarėme ir socialinę nuostatą, ir komandiruotus darbuotojus. Visi sutarėme, kad visose teisės aktuose turi būti paisoma pagrindinių žmogaus teisių. Savo ketvirtame punkte ir savo 26 pakeitime norėjau dar labiau patikslinti šiuos principus. Čia ypač paminiu teisę streikuoti ir apskritai e, kalbu apie socialinių teisų apsaugą. Aš manau, kad į visus bendrosios rinkos teisės aktus reikėtų įtraukti privalomą socialinę nuostatą. Tokiai mano nuomoniai pritarė daug kolegų. 24 e, pakeitime, kurios pateikė šešelniai pranešėjai iš EPP ir Aldė, kalbama apie, apie 9 Lisabono sutarties straipsnį, kuris galėtų būti pagrindas, kompromiso pagrindas. Dar vienas dalykas. Mintis steigti Europos teisingumo teismo mm, socialinius, socialinių reikalų rūmus arba skyrių. Bet aš prisimenu, kad apie, apie tai jau buvo kalbėta, tai galbūt padėtų mums išvengti tų labai sudėtingo teismo bylų. Suomijos užimtumo ministras tada, kai buvo parengtas paketas dėl komandiruotų darbuotojų, sakė, kad mūsų tikslas buvo kitoks. Manau, mes visi sutarėme, kad reikia keisti status quo, reikia keisti dabartinę padėtį tačiau nuomonė šiek tiek išsiskiria. Vieni mano, kad dabartinio įgyvendinimo pakanka, kiti nori naujos direktyvos. Mm-hmm. Toliau 54 pakeitimas, kurį patikė Kroicman ir Baltasarė. Jis labai geras, esu įsitikinusi, kad mums pavyks rasti kompromisą. Socialiniai partneriai turi atlikti svarbų vaidmenį restruktūrizavime, nes būtent juos tai paveikė. Ir toliau profesinė kortelė. Džiaugiuosi, kad mes sutarėme, kad reikia apjungti profesinę kortelę ir pasus. Apie tai kalbama 61 pakeitime, kurį pateikė Kroisman ir Valdesarė. Tačiau į šį klausimą reikėtų daugiau atkreipti dėmesio. Manau, kad ta profesinė kortelė tikrai galėtų duoti daug naudos ir darbdaviams, ir darbuotojams. Ir ateityje mm, ši priemonė tikrai bus svarbi. Džiaugiuosi, kad e, komisija dabar jau galų gale pradėjo nagrinėti tos profesinės kortelės klausimą. Tik labai ačiū. Aš ketinu pasiūlyti kolegoms šešėliniams pranešėjams Kroisman ir Baltasarė surenkti susitikimą. Esu įstikinusi, kad mums pavyks e, susitarti dėl konkrečių formuluočių. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti, galbūt komisijos atstovai? Ačiū. Jūs žinote, kad e, šiame komitete e, pranešimas bus tvirtinamas vasario 14 dieną, pirmadienį. Dabar pereiname prie kito punkto, 15 punkto. Tai yra bendroji rinka įmonėms ir augimui. Pranešėjas ponas Baldesarė, žodis jam. Sono soddisfatto dei 66 emendamenti. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu labai patenkintas pateiktais 66 pakeitimais. Dabar apie patį pranešimo projektą. Iš esmės e, galima pasakyti, kad tekstas buvo gerokai patobulintas ir e, šie pakeitimo pasiūlymai gerokai prisideda prie mūsų tikslo. Tai yra e, administracinės nu, kliučių mažinimas, prieigos mažųjų ir vidutinių įmonių prieigos prie kapitalo rinkos ir panašiai. E, viešųjų pirkimų procedūros turi būti nukreiptos į visuotinio užimtumo ir socialinių e, klausimų sprendimą. Ir e, vidaus, didžio, mažosios ir vidutinės įmonės čia turėtų būti ypatingai įtraukiamos. Aš galiu pritarti savo kolegoms, kurie sako, jog socialinės įmonės taip pat reikėtų paremti. 21-ame pakeitime tam kreipiam, tai kreipiamas ypatingas dėmesys. Taip pat yra atkreipiamas dėmesys į vidaus rinkos tvarę plėtrą, siekiant pagerinti naujų darbo vietų kokybę. 6, 14, 18 pakeitimai E, yra skiriami šiai temai. Taip pat labai svarbu užtikrinti vidaus rinkos konkurencingumą ir produktivumą. Ta pabrėžia ir kolega Kaprok ketvirta, ketvint, ketvirtajame punkte ir aš manyčiau, kad čia mes galėtume e, su, suderinti kompromisinį tekstą. Aš taip pat pritariu toms formuluotėms, kurios susijusios su biurokratijos mažinimu ir desnių mažų ir vidutinių įmonių finansavimu. Kolega Kreutzmann, Rapti ir ponia Berės e, yra pateikę atitinkamų pasiūlymų. Dėl penktosios pastraipos buvo taip pat pakeitė, pateikta pakeitimų. E, Ten kalbama apie priekybos santykius tarp ES ir trečiųjų šalių. Ir 28-29 e, pakeitimai yra skirti šiai pastraipai. 31-32 pakeitimai. Juos aš atsižvelgsiu. Taip pat 39. Čia taip pat yra pabrėžiami socialiniai aspektai ir kliūčių tarptautiniai priekybai mažinimo reikšmė. 34 pakeitimas yra labai geras, tai mes tikrai pasieksime puikų kompromisą, kadangi e, ši, e, šis aspektas yra labai svarbus, kai kalbame apie tarptautinius prekybos sutarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat pritariu kolegai Rendija kuris kalba apie būtinybę užtikrinti skaidrumą, tai yra 40 pakeitimas, taip pat apginti kreditorių interesus, kalbant apie um, finansinę apskaitą. Čia taip pat mes kalbame apie biurokratijos mažinimą mažosiams ir vidutinėms įmonėms ir nereikalingų reikalavimų panaikinimą. Todėl e, mums reikėtų siekti, kiek įmanoma, e, teisingesnės ir patikimesnės dereguliavimo procedūros e, procesų. 38 pakeitime ir 39 pakeitime ponas Sarati pagristai išreiškė savo būkštavimus dėl tos dereguliacijos netinkamos krypties. Komisija yra numačiusi priimti direktyvą dėl konsoliduotos mokesčių bazės tai yra, ir apie tai užsimenama 45 pakeitime mažų ir vidutinių e, įmonių, įmonėms tenkanti našta, taip pat turi, mokestinė našta turėtų būti sumažinta. Kolegė Beris 56 pakeitime pateikusi atitinkamą pakeitimą. 17 pakeitime yra kalbama apie vidinį aktą, E, kuriame kalbama apie viešųjų pirkimų e, procedūroms taikoma tam tikrą e, procedūrų paketą. Aš manyčiau, kad tas pakeitimo pasiūlymas yra tikrai geras, kadangi šiame pranešime mes apie tai ir apie tai ir kalbame. Mes kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių galimybės turėti tam tikrus išteklius, siekiant užtikrinti ES e, ekonomikos konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Dėkoju. Uh, ar dar kas nors norėtų pasisakyti šią temą? Prašau, ponėja Konsarė. Um, uh, tai yra labai didelė ir labai svarbis rytis. Uh, Pavyzdžiui, 47 pakeitimas mano patiktas dėl erdvių regionų, kuriuose netaikomi mokesčiai. Mes turime kovoti su tokiamis erdvėmis. Ir komisija turėtų parodyti daugiau iniciatyvos. Reikėtų numatyti ir sankcijas, nes mokesčių vengimas bei neteisėtas kapitalo išvežimas perkeliamas minimas ir Europos parlamento 2010 metų ataskaitoje dėl geros valdysenos skatinimo. Norėčiau paklausti, ar kas nors galėtų man pristatyti šį klausimą. Nes tokios teritorijos tikrai mm, nedidina piliečių pasitikėjimo mumis. Taip pat noriu paklausti, ar nebūtų galima pakartoti, kaip aš pasiūliau 48 pakeitime, e, finansinių sandorių mokestį. Europos parlamentas jo prašė, jį rekomendavo praeisiais metais ataskaitoje dėl krizės, bet aš manau, kad reikia dar kartą tą nuostatą, tą pasiūlymą pakartoti. Uh, um, Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Ponas Kroitsvald, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl. Mm tų mokesčių norėčiau pasisakyti. Mums reikia vieningos mokesčių mm, bazės ir tai būtų labai didelė pagalba mums, mes jos iki šiol neturime. Ir aš taip pat įsivaizduoju, kad galbūt e, taip kaip turime PVM, galėtume numatyti tam tikrą minimalų tarifą, kurio, kur, kurio, kuris turėtų būti tam tikra minimali suma, kurios žemiau nebūtų galima eiti. Aš manyčiau, kad tokiam šalims kaip Suomija ir kitoms valstybėms narėms mes stipriai padėtumėme. Ir juk ekonominė ir finansų krizė kilo būtent dėl tų pernelyg žemų mokesčių tarifų. Uh, E, kurie e, suviliojo įmonės. Tačiau be abejo neturėtume kalbėti apie kažkokį vieningą, e, nu, harmonizuotą mokestinį tarifą, tiesiog reikėtų numatyti kažkokią minimalę mokesčio ribą, kurią galėtų taikyti visos valstybės narės. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mūsų mokesčių sistemos labai stipriai skiriasi. Yra valstybių narių, kuriuose yra aukštesnis, aukštesnis mokesčio tarifas E, kitos valstybės narės taiko žemesnį minimalų tarifą. Ir tai yra susiję ir su socialinėmis sistemomis, jų funkcionavimu, kurios yra finansuojamos iš mokestinių pajamų vienose valstybėse, o kitose valstybėse iš kitų šaltinių. Uh, Taigi mes Europoje negalime e, reikalauti e, įvesti vien, visiškai vienodą mokesčio tarifą, tačiau e, vienodu minimaliu mokesčiu mes galėtumėme siekti daugelio problemų sprendimų ir aš manyčiau, kad prie to prisidėtų tas, ta bendra mokesčio bazė. O dėl pranešimo norėčiau pasakyti, kad 28 pakeitime mes kalbame apie socialinius standartus, kurie turi būti įtraukti į ES ir trečiųjų šalių tarptautinius ekonominius susitarimus. E, ir E, manyti, jog tokius, tokius standartus būtų galima įtraukti ar jų reikalauti vis, vis, bet, kokiose, bet kokio pobūdžio sustarimuose tarp ES ir kitų valstybių e, yra tikrai mm, labai pagirtinas reikalavimas, tačiau aš nemanau, kad jį įmanoma pasiekti. Tai nėra pakankamai veiksminga priemonė. Taigi aš abejoju tokio reikalavimo pagristumo. Taip pat mes atkreipiame dėmesį į e, intelektinės nusavybės teisės, kadangi ES labai svarbu, kad būtų apsaugota intelektinė nusavybė, kadangi tai yra mūsų teisinės sistemos esminis ramstis, tai yra e, e, naudos teikiantis subjektai galėtų tikėtis, jog e, kad jų indėlis įneš, e, prisidės prie mūsų visuomenės e, gerovės. Taigi aš manyčiau, kad šis aspektas taip pat yra labai svarbus. Ačiū. Uh, Komisija norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Prašau. Uh, Ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į socialinių ir aplinkosauginių nuostatų, nuostatų įtraukimą į sutartį su trečiosiomis šalimis, į prekybos sutartį su tomis šalimis. Ir taip pat noriu Jūs informuoti, kad komisija aktyviai siekia e, įtraukti tokias sutartis, der, de, derantis dėl prekybos sutarčių, ypač dėl dvišalių sutarčių, tačiau tokiuose priekybos sutartyse tai ne visada įmanoma, ypač jeigu jų apreptis yra siaura ir jeigu jos yra specifinės. Aš pritariu pono Kreits mano minčiai, minčiai, kad reikia išlaikyti lankstumą, bet e, būtent tokią politiką komisija vykdo. Ačiū vėl kreipiuosi į poną Baldasarį, sutikdama jam žodį apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už jų pasisakymus. Buvo, ponė Konsarė minėjo du pakeitimus dėl mokestinių privilegijų erdvių. Mes tikriausiai visi laikomės to paties požiūrio, kad kapitalo perkelimas, išvežimas iš tos valstybės kurioje tie, tas kapitalas būtų naudingas. Mes. Tačiau šiam, šio pranešimo svarbiausia tema nėra šis klausimas. Todėl galbūt tai nėra tinkama vieta kalbėti apie būtinybę e, dėkti griežtesnę kovos su tokiamis e, teritorijomis politiką. Ir nors jūsų, nors tie siūlymai yra visiškai pagristi, bet nemanau, kad juos reiktų traukti šią nuomonę. O 48 pakeitimas, kuriame kalbame apie finansinių sandorių mokestį. E, šį klausimą parlamentas yra svarstę ir mes Kiek žinau, parlamentas prašo, kad būtų parengta studija tuo klausimu. Ir kuomet šis klausimas yra keliamas taryboje, tai jis iš karto susilaukia kai kurių valstybių vienašališko pasipriešinimo, nes kai kurioms valstybėms finansinių sandorių mokestis yra visiškai nepriimtinas. Todėl ne, nemanau, kad yra prasmės renkti nuomonę šio klausimu ir dar kartą siūlyti šį mokestį, kuris neturi jokių šansų atsirasti, nes jį iš karto atmes taryba. Taryboje šiuo klausimu konsensuso nėra. Aš sutinku, kad mokesčių sistemos turėtų būti turėti pažymyti kažkokiu, kažkokiais bendrais bruožais, kurie būtų vienodi visose valstybėse, nes yra gana keista, egzistuoja ta pati valiuta, o tuo tarpu ekonominės socialinės apsaugos ir pensijų sistemos yra visiškai skirtingos. Nežinau, ar ilgai dar ta situacija galės išlikti tokia, bet Europos institucijos galėtų imtis iniciatyvos ir pasiūlyti mm, apmokestinimo bazę bent jau vienodą apmokestinimo bazę bent jau keliose sritise. Nes tikrai dabartinė padėtis negali toliau išlikti. Vienoje šalyje išeiti pensiją gali 50, o kitoje tik 68 metų. Arba jeigu tavo pajamos vienoje šalyje sudaro daugiau nei 100 tūkstančių eurų, tai jau yra tam tikra riba, kur ir, ir ta suma kitoje šalyje visiškai kitaip traktuojama. Intelektinė nusavybė. Tai dar vienas klausimas, kuris buvo mėtęs, bet jis taip pat yra sprendžiamas kitoje direktyvoje. Ir viename iš kompromisų, kuriuos kaip tik rengiu, aš šį klausimą aptarsiu. Ir taip pat nepamiršiu socialinių standartų klausimo ir to, kaip jie gali atsiliepti tarptautiniams darybams, kuriuose dalyvauja ES. Mes turime būti, turėti, laikytis nuseklios ryštingos pozicijos, bet taip pat būti lankstus. Tarptautinėse santykiuose valstybės, su kuriomis deramės, yra pasižymi konkrečiau unikalią situaciją ir mes turime na, stengtis um, užsitikrinti pažangą tokiuose dėrybose. Taigi reikalingas tam tikras lankstumas, kad būtų galima vykdyti vienu metu e, dėrybas keliais formatais, nes tai būtų tai naudingiausia Europai. Ačiū, mes priminėsime šį dokumentą ne, neįlinėme komiteto posėdėje Strasbūre pirmadienį vasaro 14. Dabar periname prie 15 darbo tvarkės punkto. Atsiprašau, 14 darbo tvarkės punkto. Tai yra socialinės politikos išorės aspektas, pagal kurią skatinami darbo ir socialiniai santykiai bei Europos įmonių socialinė atsakomybė. Pranešėjas ponas Falbr. Dėkui, panie Česakė. Ačiū pirmininkė. Aš teikiu pranešimą, kurio tekstas yra labai kuriame yra labai daug kritikos, nes daugelįje pranešimo dalių teigiu, kad Europos sąjunga, sąjungos elgesys vertinant ją iš išorės dažnai pasižymi dviveidiškumu ir nėra nuseklumo. ES elgesėje nėra nuseklumo, mes norime būti pavyzdys, mūsų elgesys turi būti pavyzdžių kitoms valstybėms Ir, pavyzdžiui, kalbant apie prekybinių santykių užmesgymą, jeigu norime, kad kitos valstybės taip pat elgtųsi e, sąžiningai, visų pirma, turime taip elgtis patys. Todėl tik, manau, kad dėl mano parengto pranešimo vyks e, aštros diskusijos, bet norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes turime. Mm, patys elgtis taip, kaip siūloma elgtis kitiems. Pastaruoju metu tapo įprasta ES pasitelkti negriež, negriežtasias poveikio priemonės, o ne imtis griežtų priemonių. Pavyzdžiui, ir, ir, ir turime pavyzdį Tunise ir jis aiškiai rodo, kur kur link tai gali nuvesti. Su Tunisu turime laisvos priekybos sutartį ir Tunisas turėtų laikytis tų pačių reikalavimų kaip ir mes. Žinote puikiai, kas įvyko Tunise, aš jau nebekalbu apie Egiptą. Dirbdamas Europos parlamente aš girdžiu apie socialinį dialogą, apie tai, kad reikia paisyti profsąjungų teisų, darbuotojų teisų, kad darbas turi užtikrinti teisę į orų gyvenimą ir priminėjame ilgus dokumentus, aišku, tuo pat juos užmirštame. Devynis metus aš buvau tarptautinės darbo organizacijos valdybos nariu ir aš žinau, kokiu mastu ta organizacija susitraukė ir kaip pasikeitė profsąjungų ir darbdavių santykiai toje organizacijoje. Mes patvirtiname kai kurias direktyvas, pavyzdžiui, darbo laiko direktyvą ir bent jau to dokumento e, projektas prieštaravo TDO e, konvencijai. Taip pat ir 2020 strategijoje daug kartų minimas socialinis aspektas ir socialinis matmuo, o tuo tarpu realybėje daug daugiau dėmesio skiriama konkurencingumui. Bet ES negali konkuruoti bet kokia kaina. Šiaurės šalių pavyzdys. Tos visos šiaurės šalis yra nepaprastai konkurencingos ir gerbė profsąjungų teisės ir taip pat jos e, visapusiškai atsižvelgia socialinį dialogą. Tai yra sektinas pavyzdys. Aš nekalbėsiu ilgai. Nes nebejau, kad kolegos e, turi ką pasakyti diskusijoje, kurį vyks. Nesitikiu didelio pakeitimų skaičiaus. Kitaip sakant, aš nenoriu daug pakeitimų, nes kuomet patikėme daug pakeitimų, pranešimas nuo to nukenčia ir nieko nebelieka iš pranešėjo ketinimų. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie įmonių socialinę atsakomybę. Ši savoka buvo suformuluota, nes mums reikėjo kažkaip pagrysti tokią situaciją, kad Pasaulio ekonomikoje arba vis labiau globalėjančioje ekonomikoje atskiras miestas arba regionas, kuriame veikia konkreti įmonė, visiškai nebėra susijusi. Įmonė ir regionas ar miestas, regionas nėra, miestas ir įmonė nėra susiję, nes įmonė gali būti iškelta į kitą šalį arba į kitą vietovę. todėl kad manau, manau, kad reikėtų siekti parengti įmonių socialinės atsakomybės europinius standartus. Kaip buvęs profsąjungų veikėjas, aš apgailestauju dėl to, kad profsąjungos vis silpnėja. Ir nors mes kartojame, kalbame apie socialinį dialogą, apie įvairias teisės, realybė yra kitokia. Savo pranešime aptariu pramoninėse zonose mm, taikoma praktika, taip pat apie e, žmonės, apie darbuotojus dirbančius agentūrose, apie jų padėtį. Lisabonos sutartis, kuri tikriausiai tapo Lisabonos, Lisabonos strategija, kuri tapo Lisabonos tragedija. Iš pradžių buvo kalbama apie daugiau darbo vietų visiems, tačiau dabar bet to, to tikslo nebuvo pasiekta. Dėrybose su Kolumbija arba Pietų Koreja turime nepamiršti, kad kai tos valstybės vertina pokyčius mūsų šalise, Europos Sąjungoje, jos nustemba, kokius reikalavimus mes keliame. Jos dažnai klausia, Jos dažnai kalba apie ketvirtąjį paslaugų teikimo būdą. Noriu priminti, kad prieš dešimtį metų, kuomet dėrėjomės dėl PPO taisyklių, mes profsąjungo atstovai Sietlė, Singapūrė bandėme kalbėti apie principą, kad e, pagrindinės konvencijos svarbiausios konvencijos būtų PPO darbo taisyklių pagrindu. Taip pat turėjome minėti TDO konvencijas ir standartus, tačiau žinome, kaip jie yra įgyvendinami, kaip jų paisoma. Galiausiai noriu pasakyti štai, kad tikiuosi, kad šio komiteto narių dauguma pasirinks pritarti mano pasirinktam požiūrį rengiant šį pranešimą. Ir aš, žinoma, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo. Dirba draugės su manim. Ačiū. Prieš suteikdama žodį komiteto nariams norėčiau suteikti žodį Europos priekybos konfederacijos atstoviai. Labadiena. Europos priekybos fondui tikrai didelė garbė prisidėti prie diskusijų ir aš e, tikrai galiu pasakyti, kad šis pranešimas yra labai svarbus. kad šis pranešimas yra labai svarbus Europos mokymo fondui. Jis reikš politinę paramą mūsų darbui. Taigi, kaip mes galėtume prisidėti prie jūsų diskusijos? turime informacijos, kurią jums galime pateikti. Ir galiu trumpai papasakoti, ką mes darome socialinės politikos rytyje ir kas yra mūsų partneriai. Aš esu taip pat pasirengusi išklausyti jūsų nuomonės, ką daugiau turėtume daryti, ką turėtume keisti. Ir taip pat aktyviai prisidėsime prie jūsų rengiamo dokumento. Dauguma šalių 27 šalės iš 30, su kuriomis dirbame, siekia svarbiausio tikslo - mažinti skurdą. Taigi, ES vykdydama išorės politiką, taip pat didžiojo dvidešimtuko šalių grupė yra sakiusi, kad kovoti su skurdu galima, kaip ir sakoma pranešime, tada, kai gyventojai turi tam tikrų įgūdžių. Mes tikrai sveikiname čia siūlomą modelį, džiaugiamės tuo, kad skiriama daug dėmesio švietimui, įgūdžių plėtojimui, nes jeigu siūlysime skurde gyvenančiom šalims, kaip siūlo kitos tarptautinės organizacijos, e, kurti įgūdžius jau po vidurnio išsilavinimo, tai tikrai nebus įmanoma padaryti. Daugumoje šalių daugiausia dėmesio reikės skirti viduriniam išsilavinimui. Taigi reikia, kad švietimo įstaigos ir verslo pasaulis bendradarbiautų. E, Ir mūsų nuomonė tom šalim, su kuriomis mes dirbame, svarbiausias dalykas yra rinkos priemonės. Taip pat, teikiant paramą šal, atitinkamoms šalims, reikia ne tik užtikrinti švietimo ir mokymo gerą kokybę. Nesvarbu, ar mes čia kalbame apie jaunimą, ar apie suaugusius, ar kalbame apie pradinį švietimą, ar kvalifikacijos kelimą. Svarbu, kad mokymas būtų pritaikytas konkrečiai šaliai, nes įgūdžiai tikrai labai padeda įveikti skurdą. Svarbiausios problemos, su kuriomis susiduria šalis, su kuriomis mes dirbame, visų pirma yra jaunimo nedarbas, jis itin didėjo krizės metu ir taip pat nepalankioje padėtyje esančių grupių, įgyti, grupių galimybės įgyti išsilavinimą. Dar kartą norėčiau pakalbėti apie bendradarbiavimą tarp skirtingų pasaulių, tai yra švietimo, užimtumo ir verslo. Svarbu, kad būtų pereinama nuo mokyklos, mokymasi mokykloje prie mokymosi darbo vietoje. Visą tai akcent, reikia akcentuoti visose šalise, su kuriomis mes dirbame. Ir tam turėtų būti skiriama daug dėmesio Europos socialinėje politikoje. Pranešime taip pat daug kalbama apie priekybą. Tikrai, Europos Sąjunga yra sudariusi nemažai priekybos susitarimų ir su tomis šalimis, su kuriamis mes dirbame. Žiūrėdama į pastarojo meto PPO statistiką, matau, kad keičiasi prekybos struktūra. Dauguma prekybos, gamybos sektoriaus prekybos dabar ateina iš besivystančio pasaulio šalių. Taigi Europa turėtų akcentuoti besivystančių šalių gebėjimą išlaikyti kokybę prekiaujant. Mes taip pat manome, kad įmonių socialinė atsakomybė yra labai svarbi savoka, svarbu, kad jie įsitvirtintų ir tose šalise, su kuriomis mes dirbame. Kai kuriuose šalise manoma, kad įmonių socialinė atsakomybė yra prabanga, kai yra tiesiog siekiama bazinio augimo ir socialinės anglaudos. Taigi mes tikrai džiaugiamės, kad pranešime yra daroma nuoroda į įmonių socialinę atsakomybę. Ir taip pat, kad atsižvelgiama į tai, jog socialiniai įgūdžiai, įgūdžiai yra taip pat vystimosi dalis. Taigi tai, kas daroma čia, labai svarbu ir mums dirbant su trečiosiomis šalimis. Reikėtų galvoti ir apie įvairių suinteresuotųjų asmenų gebėjimą įveikti iššūkius. Kai kurie iš tų iššūkių nėra nauji, bet dabar reikia siekti kitų įgūdžių kūrimo tose šalyse, galvoti apie kokybę svarbu dirbti ne tik su vyriausybinėmis organizacijomis, bet ir socialinių partnerių organizacijomis, darbdaviais, profsąjungų atstovais, kitais pilietinės atstovais, visuomenės atstovais. Visiems jiems reikia įgūdžių stiprinimo, kad jie galėtų tapti patikimi partneriai, kurie galėtų įgyveninti socialinę politiką. Jūs turbūt turėjote galimybę susipažinti su mūsų programa, matote, kok Tokių darbų esame numatę 2011 metams, ketiname tęsti savo darbą. Manome, kad visi mūsų darbo elementai yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra migracija. Ypač turiu galvoje pietinį regioną, kur yra daug neramumų. Migracija į Europą didėja ir manau, kad būtų prasminga dirbti su kilmės šalimis, kai asmenys yra gražinami į kilmės šalis. Žinoma, jų dar kvalifikuota darbo jėga, tačiau svarbu kalbėti ir apie grįžtamąją migraciją. Kai kurie asmenys grįžta į savo kilmės šalis. Reikia tada pripažinti jų kvalifikaciją, jie turi geresnių galimybių pradėti savo verslą kilmės šalyje negu Europoje. Reikia neužmiršti ir G20 vykstančių diskusijų po sustikimo Seule. Buvo įsteigta įgūdžių kūrimo grupė, joje atstovaujama Tarptautinė darbo organizacija, Junktinių tautų vystimo programa, taip pat Pasaulio bankas, EBPO visi, ta grupė siekia stiprinti įgūdžius besivystančiose šalise, dirbo su tomis šalimis, siekia, kad tos šalis pačios galėtų įveikti įgūdžių trūkumą ar įgūdžių neįtitikimą. Manau, kad Europoje tikrai tinkamas laikas kalbėti apie šios dalykus ir savo patirtį sukauptą šiame žemynė pristatyti kitiems partneriams, kitoms šalims. Ačiū. And, um, next, uh, is Mr. Moraz from the Commission. No? Toliau ponas Ras. Komisijos vardu, ne jo nėra? Tuomet ponas Serkas, prašau. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera expresar en primer lugar mi reconocimiento al trabajo que ha hecho. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjų už jo darbą. Mes regėme, kiek daug darbo yra įdėta į šį dokumentą. Ši tema iš tiesų labai svarbi ir labai daugialypė kaip jis ir pats pasakė, čia mes matome dalykus, kurie labai svarbus bus ES ateityje. Šiandieną mes kovojame su um, pasaulinės griniais ir um, ilgai manėme, jog mūsų gyvenimo modelis um, įsitvirtins sėkmingai Jisai augo dinamiškai ir labai organiškai ES istorijos e, bėgyje. Mes išvykome, kad pasaulio lygių imta gaminti kitaip ir vartoti kitaip. Ir čia mūsų svarstomas klausimas tapo esminiu. Mums reikia surasti atsakymus į tuos didžiuosius iššūkius, kurie, kurie iškilo. Reikia mm, rodyti didesnį stipr, stiprumą, kad pasaulis suprastų, kas vyksta, e, plėtoti mūsų vertybių sistemą, e, kurią kūrėme ES jau daugybę metų, pritaikydami tam tikrus standartus. Arba turime elgtis taip, kaip tose e, valstybėse, kuriuose standartai yra gerokai žemesni. Kągi mums daryti? Ar mes turėtumėme būti pavyzdžių likusiam pasauliui, kad pasaulis eitų tuo keliu, kuriuo einame mes, ar turime sugrįžti į praeitį ir atsisakyti to, ką pasiekėme, E, kadangi pasaulis e, kitaip elgesi, kadangi jeigu mes norime su to likusią pasaulio dalimi sėkmingai konkuruoti laisvoje pasaulinėje rinkoje. Kaip, prane, kaip ir pranešėjas, aš manau, kad šioje situacijoje e, mūsų padėtis tikrai sudėtinga, yra daug įvairiausių prieštaravimų, kuris lypi už mūsų pasisakymų. Ir kartais e, ir e, mes galime susidurti su gerokai didesnėmis problemomis, negu galime įsivaizduoti. Yra šiek tiek kalbėta ir buvo girdėti ir pesimistinių gaidelių, tačiau aš manau, kad mes ir toliau turime kovoti už tas e, socialinius standartus, socialinius principus ir neturėtume būti pesimistais. Būdami protingi, mes e, galime būti tik pesimistai, sako vienas ispanų filosofas, tačiau aš manyčiau, kad mes turėtume būti optimistai, kad turėtume ryšto kažką keisti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad e, neseniai skaičiau vieną labai įdomų veikalą, e, kuriame buvo nagrinėjami ir santykiai su Tarptautinė darbo organizacija E, kolektyvinių e, dėrybų klausimas, pažiūrėjau, Vokietijoje buvo e, įvairiai nagrinėjamas ir buvo padaryta išvada, kad yra akivaizdu, jog ES ar kitaip tariant, Europos teisingumo teismas viską interpretuoja E, taip kaip Teisingumo teismas interpretuoja darbuotojų padėtį, leidžia mums manyti, jog valstybės narys nepasirašys susitarimo tokio, koks jis yra. Ir dėl to iškils didelių sunkumų, kadangi mes susidurėme su vairiomis prieštaromis. Situacija yra ganas absurdiška ir ši problema yra ne teoretiška, jinai jau yra tapu, ne teorinė, jinai tapusi ger, tikrai praktiška. Keletas valstybių narių e, pradėjo daryti žingsnius atgal. Pavyzdžiui, kai kalbame apie darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymą ir panašiai. Todėl ši tema ateityje bus vis svarbesnė Europos Sąjungai. Tačiau nenorėčiau pritarti jūsų pesimizmui, ponia pranešėjau. Aš savo, pateiksiu pakeitimo pasiūlymą, kuriame pabrėšiu, jog ES įsipareigoja kad valstybės narės ratifikuotų susitarimą ir Europos komisija neturėtų užmiršti, jog mūsų pareiga yra priminti Europos komisijai, jog e, šis e, klausimas turi būti įgyvendintas. Komisija turi raginti valstybės narės e, pasirašyti susitarimą, ratifikuoti susitarimą. Tai yra tam tikras moralinis jos įsipareigojimas. Mm, tas įsipareigojimas yra visos Europos Sąjungos. Europa turėtų neapsiriboti vien tik tai um, tuščia žodžiavimu, ji turėtų siekti to turinio įgyvendinimo. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Sako ponas Koferati. Aš norėčiau pako, pakomentuoti kai kurios svarbius Richardo teksto aspektus. Visų pirma, socialinio modelio apginimas. Savo socialinį modelį galime apginti vairiais būdais, nes Europos socialinis modelis istorijos tekmėje buvo svarbus. Būtent dėl jo Europa ėmė išsiskirti nuo kitų visuomenių ir būtent jo dėka mes viskas plėtojasi taip, kad e, darbuotojų teisų apsaugai gavo vis didesnę reikšmę. O šiandien tas modelis svarstomas iš naujo. Prekių gamyba, paslaugų teikimas kitose pasaulio dalise remiasi tokiu socialiniu modeliu, pagal kurį asmenų teisės arba socialinės teisės yra sumenkinamas arba jos iš vis ignoruojamos, nes jos reiškia papildomas išlaidas, papildomą kainą. Ir todėl tose pasaulio dalise sąlygos, kurios mums atrodo svarbios, ir kurios iš esmės yra susijęs su Europos identitetu, yra užsipuolamos. Mes turėtume gintis Europos socialinį modelį dėl, dėl įvairiausių priežasčių. Sanglauda. Juk sanglaudos politikos dėka pritraukėme daug investicijų ir bent šimtą metų Europos e, gamybos sektorius E, to dėka sėkmingai vystėsi. Taigi, tas Europos socialinis modelis ir sutarčių nuostatos, kurios gina šį modelį, atsispindi ir Europos e, Sąjungos darybose dėl prekybos santykių. Mes Na, galime kalbėti apie valstybės, kurios yra, kurių režimas yra nedemokratiškas, nedemokratiškas arba kurios visiškai nepaiso darbuotojų teisių. Ir jeigu aš teis, kaip teisingai supratau, Richardas siūlo toliau mums ginti m, mūsų modelį, turėtumėme reikalauti abipasiškumo. Tai neturėtų mums trukdyti sudarinėti prekybos sutarčių ir eksportuoti O kalbant apie importą, tai jeigu vyktų importo dempingas, tai pa, pakenktų silpnesniems šalims. Kitas dalykas, apie ką turime kalbėti, tai įmonių, soci, įmonių socialinė atsakomybė. Tas terminas yra gana dviprasmiškas. Daugybė, aš didelių bendrovių tą, tą terminą naudoja tiesiog kaip propagandą sakau propagandą, nes jie savo veiksmus pristato kaip e, tausojančius aplinką, teigia, kad jie nori, e, tai planuoja savo veiklą į ateitį. kad tuo tarpu tos pačios bendrovės yra teršia jūras šiaurės Europoje, nes jie transportuoja prekes laivais, kurie tam yra nepritaikyti, kurių neįsileidžia kai kurie uostai. Taigi, manau, manau kad mums reikia teisės aktų, kurie apibrieštų įmonių socialinę atsakomybę. Svarbiausia, kad tai būtų saistantis teisės aktai. Nes tai yra ne, ne vien įvaizdžio patikimumo ir reputacijos, įmonės reputacijos klausimas. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, naudojo vaikų darbą ir kai tai iškilo aikštin, e, vartotojai nebepirko jų prekių ir jos prarado pelną. Tačiau dabar tos e, socialinės įmonės atsakomybės principų taikymas yra savanoriškas. Ir tokioje situacijoje įmonės, kurios stengiasi gerai elgtis, nukenties, bus nubaustos dėl to. Ir jeigu tas įmonių socialinės atsakomybės principai nebus pa, saistantis, jie nebus įgyvendinti. Jie turi tapti privalomi ir taip pat turime pasirūpinti, kad viskas būtų daroma skaida, skaidriai ir tinkamai. Reikia, tam, reikia direktyvos to klausimo bei atitinkamų nuostatų nacionaliniuose teisės aktuose. Ačiū, dabar suteikiu žodį ponui Moras, komisijos atstovui. Thank you, Chair. And, uh, sorry for being... Ačiū, pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Visai neseniai buvome informuoti apie darbo tvarkės punktų eilės tvarkos pasikeitimą. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie užimtumo politikos išorės matmenį. Jūs matote, kad e, dabar tarptautinė bendruomenė labiau nei bet kada anksčiau per pastarosius metus po krizės e, vis daugiau kalba apie šiuos dalykus, stengiamasi ir ekonomikai atsigaunant ir gyvendinant 20 metų strategiją neprarasti įgyto pagreičio. Taigi labai džiugu, kad Europos parlamentas dabar rezoliucijos projekte, kuri šiandien aptariama kalba apie socialinės politikos išorės aspektą. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie tarptautinės diskusijas. Matome, kad G20 struktūroje vyksta diskusijos, yra sakoma, ir šių diskusijų centre yra darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas yra sustiprėjęs tarptautinės darbo organizacijos vaidmuo tarptautinėme valdyme. Tuo pačiu metu komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sieks stiprinti tarptautinėje darbo organizacijoje atliekamą darbą, kad būtų, sukurta tarptaut... būtų sukurtos vienodos tarptautinės sąlygos, turiu galvoje darbo standartus. Bet to reikėtų priminti, kad visos valstybės narės ratifikavo TDO pagrindinės darbo konvencijas. Norėčiau paminėti ir dar vieną sritį, kuri tarptautiniu lygiu įgyja vis daugiau svarbos. Tai yra socialinė apsauga. Ir būtent tai bus pagrindinė tema birželio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje darbo organizacijos konferencijoje. Komisija ne tik aktyviai dalyvauja tarptautinėse diskusijose, bet ir prisideda prie atnaujintų pastangų plėtoti dialogą su visais ES strateginiais partneriais užimtumo ir socialinės politikos klausimais. Taip pat e, svariai prisidedama prie šių klausimų propagavimo regioninių lygių. Norėčiau priminti sėkmingai įvykusi SEASEM užimtumo ministrų konferencija. Taip pat noriu priminti ir pagrindinius veiksmus, dėl kurių buvo sutarta Europos Sąjungoje viduržėmio jūros regione. Mes norime skatinti orų darbą ir įmonių socialinę atsakomybę visose politikos rytise, o būtent priekybos politikos rytyje. Apie tai daug dabar kalbama. Ir komisija šiemet ketina pateikti pasiūlymą dėl naujo reglamento. Ten bus, yra, taip pat vyksta diskusijos ir dėl poveikio vertinimo metodikos. Visi šie klausimai bus labai svarbus vykstant dėryboms dėl e, priekybos susitarimų. Mes dabar ketiname ruošiamės pasirašyti laisvos priekybos sutarimą su Pietų Koreja ir ten vienas skyrius yra skiriamas tvariam vystimuisi. Šiame kontekste taip pat norėčiau priminti ir tai, ką neseniai komisija sakė parlamentui. Parlamentui rengiant rezoliuciją dėl mm, žmogaus teisų ir aplinkos standartų susijusius tarptautiniais prekybos susitarimais. Dar norėčiau pasakyti, kad komisija šiemet ketina parengti darbinį dokumentą, kurio centre bus socialinė dimensija ir užimtumo klausimai. Tame dokumente mes apžvelgsime ES šioje srityje nuveiktus darbus ir manau, tas dokumentas bus aktualus ir jums, jums aptariant šią rezoliuciją. Ačiū. Ačiū, manau, kad e, patvirtinus tą pranešimą vyks tikrai įdomios diskusijos. Bus kalbama ne tik apie tai, ar įmonių socialinė atsakomybė turi būti privaloma ar neprivaloma. Kai kas iš mūsų praeitie balsavo už tai, kad ši atsakomybė ir toliau būtų savanoriška. Terminas teikti pakeitimus dėl teksto yra vasario 16 diena, bet dabar dar suteiksiu žodį ponui Faber, gal jis norės tarti keletą baigiamųjų pastabų. Já bych chtěl poděkovat za vlídná slova kolegů. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už malonius žodžius. Pavyzdžiui, Aleksandro Serkas savo senam draugui. Tentatyvas para desbaratar el modelo social. Ir kiekvieną kartą darau išvadą, kad bandoma padaryti viską, kad socialinės paslaugos sužlugtų, kuriomis taip didžiuojamės. Ką? Goviai. Taip pat noriu padėkoti ir turinė veikiančio fondo atstoviai. Taip pat noriu padėkoti kolegui Koferati ir komisijai. Komisijai norėčiau pasakyti, kad būtų labai gerai, jei komisija paskelbtų visą informaciją, kuri derantis dėl susitarimo su Indija iki šiol buvo konfidenciali. Turiu galvoje, turiu galvoje ketvirtąjį paslaugų teikimo būdą. Tai gali būti susijęs su dempingu. Taigi ačiū visiems kolegoms. Ačiū, kaip jau sakiau, terminas teikti pasiūlymus ir pakeitimus yra e, vasario 16, tvirtinimas komitete balandžio 13 ir taip pat e, preliminariai numatytas dėl šio pranešimo balsuoti birželio mėnesio plenarinėje sesijoje. Ačiū. Balsavimas šiandien yra numatytas 17 val. Padarysime pertrauką iki maždaug be, be 10.05, o balsavimą pradėsime tiksliai 17 val. Ačiū. karantino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 be starting the vote in one minute. If you've got your voting cards with you, please. Thank you. Po minutės pradėsime balsuoti. Prašau pasiruošti balsavimo korteles. Right. Um, we're starting on the vote. Um, and uh, we're going. Pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas dėl trečio punkto. 26 pakeitimas kas už, 27. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. 27. pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. A kompromisas. Kas už? Prieš? Pritarta. 28, 9, 30, 31 atsiimti. 32 kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 33 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. B kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 atkrenta, 52, 3, 4 atsiimti, 58 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tai reiškia, kad 56 atkrenta, 57, 9 atsiimti. Periname prie 64 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 65, 6 atsiimti, 67, 8, 9 atkrenta. 71 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti dėl 71. Balsuoti baigiame. Keturiolika už, dvidešimt septyni prieš. Septyniasdešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 atsiimtas, 76 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 77 atsimtas, 78 atsimtas, 80 atsimtas, 314 atkrenta, imko 4. Balsuojame tik dėl paskutinės dalies, kaip papildymo E kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ekon 2, pri, pritarta be balsavimo. Ta pati galiu pasakyti apie kon 9, kon 10, 82. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 83. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Periname prie 95. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 97. Kas prašoma išbraukti? Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 99. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. G. Kompromisas kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Periname prie 108. Ne, 104 pakeitimo, pirmininkė, atsiprašau. 104 neatsijimtas, reikia dėl jo balsuoti. Kas už? 104. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 108. Atsiprašau, vėl suklydau. 106 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 108. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. H kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pirmininkė, o kaip dėl 107? Taip, jūs esate teisūs. 107. Juo prašoma išbraukti kažkiek teksto? Ne, jis ką tik atsiimtas. E, ačiū, kad pastebėjote, bet ką tik mums pasakė, kad jis atsiimtas. Toliau 108. Ką tik dėl jo balsavome. Dabar H kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Atkrenta, jeigu pritarta 107. Taigi dabar periname prie 100. 25. Kas už? Šimtas dvidešimt penktas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Į kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 127 atsimtas šeštas atsimtas, septintas atkrenta, jeigu patvirtinamas 125 arba kompromisas. Taigi dabar periname prie 124, 229. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 131. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 134. Kas už? prieš. Pasitikrinkime 134. Atrodo, kad viskas aišku, bet reikėtų greitai pasitikrinti. Balsuoti baigiame. 17 už, 28 prieš, atmesta. 135 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 atsimtas, 138 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. FEM komiteto 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FEM 15 žodinis pakeitimas, kurį teikia pranešėjas. Paprašiau balsavimo dalimis dėl pirmos dalies plus, dėl antros minusas. Dabar tai pažymėta kaip žodinis pakeitimas, taigi pasitikslinsime which is the first part down yeah, to the, where? The first part... Kur yra pirma dalis? Iki kur? Pirma dalis yra visas punktas ir toliau norėjau išbraukti sakinį. Taigi noriu išbraukti, imti pirmą dalį, o antrą dalį išbraukti, kurią pacitavau olandiškai, nes neturiu angliško teksto. Jeigu norite balsavimo dalimis, gerai, bet tai vis dėlto žodinis pakeitimas. Taigi pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 139 atsimtas. J kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Periname prie 149, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 150, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime 150. per daug, vien EPP atstovų vienu per daug. Vis tiek dar yra per daug EPP atstovų. Viskas gerai. Balsuoti baigiame. 14 už, 28 prieš. Atsiprašau, 27 prieš atmesta. 151 atsiimtas, 152 kas už prieš, susilaikė, atmesta. 154 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. K kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar einame prie. Viskas atkrenta iki 164. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 165. Prašoma išbraukti. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 166 atsiimtas, 169 atkrenta. Ne, neatkrenta. Balsuojame dėl 169. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 168 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 170 kas už? Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 171. Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. 174. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 175. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. toliau atsimti iki M kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ekon 5. Reikia balsuoti dėl Ekon 5, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Imko 2. Balsuojame dėl paskutinės dalies. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 186 atsiimtas. Dabar 187. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. N kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 189. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 190 atsiimtas, toliau balsavimas dalimis dėl 191. Turite tai dokumentuose. Pirma dalis. Kas už, prieš, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 192, kas už, prieš, pasitikrinkime 192, pradedame balsuoti. Uh, how did you vote? In favor. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 26 už, 17 prieš. Pritarta. 194 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 195 ir 6 atm... siūlo išbraukti už, prieš, susilaikė, atmesta. 197-198 pakeitimai atsimti, o kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau. Du šimtai šeštas įtrauktas į kompromisą, bet jis neatsijimtas, bet dėl jo balsavome. Taigi jis atkrenta dabar, perinam ir prie 207 kuris ką tik atsiimtas. Mus ką tik informavo, kad tas tekstas pas 207 atsiimtas. Autoriaus, taip. 207 atsiimtas. P kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 211, 217 vienodi, kas už, kas prieš susilaikė atmesti. 212 už, prieš susilaikė atmestas. 213 už, prieš susilaikė atmestas. 214 už, prieš susilaikė atmestas. 215 15 už, prieš, susilaikė, atmestas. 216 atsimtas, 218 už, prieš, susilaikė, atmestas. 219 už, prieš, reikia pasitikrinti. Balsavimas prasideda dėl 219. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 27 už, 20 prieš. Pritarta. 220 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 221 už, prieš, susilaikė, atmestas. 222 už, prieš, susilaikė, atmestas. 223 už, prieš, susilaikė, atmestas. 224 atsiimtas, toliau 225, turime dėl jo balsuoti, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 226 už, prieš, susilaikė, atmestas. 227 už, prieš, susilaikė atmestas. 228 už, prieš, susilaikė atmestas. 229 už, prieš, susilaikė atmestas. 230 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 232 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Q kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Du šimtai dvidešimt aštuntas atsimta, du trys devyni kas už, prieš susilaikė atmestas. 240 už, prieš susilaikė atmestas. 241 už, prieš susilaikė atmestas. 242 kas už, kas prieš susilaikė. Atrodo atmestas, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 242. Pasavimas baigtas. už 23 prieš pritarta. 243 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 244 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 245 atsimtas, 246 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 247 atsimtas, 248 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 200 49 už, prieš, susilaikė, atmestas. R kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 261 už, prieš, susilaikė, atmestas. 262 už, prieš, susilaikė, atmestas. 263 už, prieš, susilaikė, atmestas. 264 už, prieš susilaikė atmestas. 265 už, prieš susilaikė atmestas. 266 išbraukti tekstą siūlymas už, prieš susilaikė atmestas. S kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar T kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 291 dabar kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 292 už, prieš, susilaikė, atmestas. U kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas Pritarta. Trišimtasis pakeitimas už, prieš. Trišimtasis už. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 301 už, prieš, susilaikė, atmestas. V kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 310 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 311 už, prieš, susilaikę, atmestas. 312 už, prieš, susilaikę, atmestas. 313 už, prieš. Man atrodo, buvo atmestas. 315 už, prieš, susilaikę, atmestas. 316 atsiimtas. Pasitikrinkime, kaip balsavimą dėl 315. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Devyniolika už, dvidešimt aštuoni prieš atmestas. 306, 316 atsiimtas, o 317 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 318 pakeitimas žodžiu, siūlymas išbraukti žodį ECOFIN ir kitus žodžius <laughs> už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti, balsuojame dėl 318. Vote is closed. 23 in favor, 24 against, that is defeat. 23 už, 24 prieš atmestas. 319 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 320 už, prieš susilaikė atmestas. De, ekon komitete nebalsuojant patvirtinti 26, 27, 28, 40, 41 pakeitimai, ponia Umenroiten. Reiktų siekti nuseklumo pranešime. E, daugybė, pas, pas, daug, daugybė pastraipų buvo atsimtos ir paskui kitaip surašytos, kad būtų nusekliau. Svarbu, kad, toks, ta, kad tokia tekstuose karai išliktų. Uh, apparently that is fine. Um, Kasgi žais, sako pirmininkė. Galime tą išspręsti vėliau. 321. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 323 už. Prieš susilaikė atmestas. W kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 329 dabar kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 330 už, prieš, susilaikė, atmestas. 331 už, prieš, susilaikė, atmestas. 332 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 30, tai 33 už, prieš susilaikę atmestas. 324 už, prieš susilaikę atmestas. 336 už, prieš susilaikę atmestas. 337 už, prieš susilaikę atmestas. 328 už, prieš susilaikę atmestas. 329 atsiimtas, dabar 340 už, prieš susilaikė atmestas. 341 už, prieš susilaikė atmestas. Jei neprieštaraujate, dėl tri, nuo 342 iki 350 galėtume balsuoti visų kartų. Ne? Tuomet 341. 342 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 346 atsimtas, 344 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 345 už, prieš, susilaikė atmestas. 346 už, šią prieš, susilaikė atmestas. 347 už prieš susilaikė atmestas. 348 atsimta, 349 toliau kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 350 už, prieš susilaikė atmestas. 352 už, prieš susilaikė atmestas. 354 už, prieš susilaikė atmestas. X kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 355. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 356 už, prieš, susilaikė atmestas. 357 siūlymas išbraukti, 358 už, prieš, susilaikė atmestas Atmestas. 359 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 360 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 361 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 362 už, prieš, susilaikė. Atmestas. Y kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Toliau imko komiteto 16 už, prieš, susilaikę, pritarta. Atrodo, gal galime pakartoti, imko 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 366 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 367 už, prieš susilaikė atmestas. 368 už, prieš susilaikė atmestas. 369 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 370 už, prieš susilaikė atmestas. 371 už, prieš susilaikė atmestas Atmestas. 372 e, išbraukti tekstas siūlymas už, prieš susilaikė atmestas. 375 už, prieš susilaikė atmestas. Z kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar AA e, kompromisas, kas už kas prieš susilaikė pritarta. 390 už prieš susilaikė atmestas. 391 and 392 along with 30. 391, 392, 356 siūloma išbraukti, kas už prieš susilaikė atmesta, 394, 396 atsiimti, 397, galime balsuoti, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. BB kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau atsijimti pakeitimai iki pat 402. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. CC kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Pritarta. Pereiname prie 411. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 412. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 413. Kas už? Kartu su 414. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pri... Atmesta. DD kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Atsiprašau, pirmininkė atsiprašo, pritarta. Taigi, DD kompromisui pritarta. Toliau 415 atsimtas. Ekon 38 be balsavimo. Imko 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl Imko 24. Balsuoti pradedame. The vote is open on IMCO. Balsuojame dėl IMCO 24. Balsuoti baigiame. 31 už, 16 prieš, pritarta. 416, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 417, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ekon 34 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 418, prašoma išbraukti. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. EE e kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau pritarta be balsavimo. 4-2-3. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 4-2-4. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 424. Very clear. Ne, iš tikrųjų viskas aišku. 424. Keturi šimtai dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Juo siūloma išbraukti dalį teksto. Balsavimas baigtas. 44 už 2 prieš. 425 atsimtas, 47 atkrenta. Toliau 428 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 429 kas už, kas prieš. Pasitikinkime 429. Balsavimas prasideda. Vieno apie frakcijos narių balsuoja per daug. Balsavimas baigtas. 18 už 28 prieš. Atmesta. Taigi, Ekon komiteto 35-49 priimti nebalsuojant toliau Ekon 45 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Toliau poskirsnis, kuris priimtas nebalsuojant ir dabar e, kon komiteto pakeitimui žodinį pakeitimą teikia pranešėja. 29 pakeitimas jis yra įrašytas. Kas už? Kaip suprantu, 45 atmestas, ar ne? Nustabu. Taip, Ekon 25 atmestas, dabar balsuojame dėl Ekon 24 su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Kas už Ekon 24? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar 431, 433 yra identiški. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. Toliau atsiimtas dabar FF kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pereiname prie 439. Balsuosime dėl vidurinės dalies. Ji yra jums pateikta dokumentuose. Taigi 439 vidurinė dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 440. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. GG kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 443. Ne, turime balsuoti. Taip, turime balsuoti dėl 443. Kas už? Ar 442? Kiek suprantu, mes balsavome dėl kompromiso. Ne, jūs teisi. Aš suklydau. Pirmininkė, taip, 442 atkrito, kadangi HH kompromisas patvirtintas. Taigi dabar periname prie 443. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Dabar HH kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar pereiname prie 451. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 452 kas už, prieš susilaikė atmesta. 453 kas už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas II. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Ekon komiteto 55 pakeitimas kas už prieš, susilaikė, pritarta. Ekon komiteto 56 pakeitimas. Balsuojame tik dėl paskutinės dalies. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 458. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 459. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 4 4601 atsimti, 462 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 463 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie konstatuojamojo dalių. A konstatuojamojo dalis. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas toks pats kaip penktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas atsimtas, dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas, suderinamas su dešimtu, kas už, prieš, atmesta. 12 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 atsiimtas, 14 kas už, prieš, susilaikė, prit, a, atmesta, 15 kas už, prieš, Pasitikrinkime 15. Pradedame balsuoti. Man atrodo, kad pritarta, bet nesu tikra. Balsuoti baigiame dėl 15 pakeitimo. 26 už, 18 prieš, vienas susilaikė. Pritarta. 16 kas už, prieš. Atrodo, kad tokia pati situacija, bet prašau pasitikrinti 16. Balsuojame dėl 16. Balsuoti baigiame. 29 už, 18 prieš. Pritarta. 17 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 18 kas už. Prieš. Susilaikė pritarta 19 atsimtas, 20 kas už, prieš. Vėlgi reikėtų pasitikrinti 20. Balsavimą dėl 20. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 už, 21 prieš, pritarta. 21 kas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 22. Pirma dalis. Pirma dalis priimtina, antra ne. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš? Reikia pasitikrinti dėl 22 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Man atrodo, kad atmesta, bet nesu tikra. Balsuoti baigiame. 17 už, 27 prieš, 3 susilaikė, atmesta. 23, 4, 5 atsimti. Periname prie FEM komiteto A. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FEM C. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. FEM D. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. FEM E. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta FMF, kas už, prieš, susilaikė, pritarta FMH, kas už, prieš, susilaikė, atmesta FM1, FMI, kas už, prieš, susilaikė, atmesta FMJ, kas už, prieš, susilaikė, pritarta FMK, sutampa su FMF, vis tiek balsuojame. FMK, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FML, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. FMM, susijęs su FMA. taip pat buvo ir su FMK. Taigi neturime balsuoti dėl to. Taip, ir aš taip supratau iš balsavimo sąrašo, bet mane informavo, kad vis tiek turime balsuoti, nors ir sutampa tie pakeitimai. Balsuokime dėl to bet kuriuo atveju. Pone Serksai, norite pasiaiškinti kažką? Aš manau, kad mes turime balsuoti, nes FEM A, atmestas. Bet. FEM A was defeated. FEM A buvo atmestas. And F. Bet į FEM A įeina H ir F, bet F buvo pritarta. Taip, bet šis pakeitimas patenka tik jeigu F, FMA buvo pritarta. Taigi dabar FEM, a, kas už prieš susilaikė atmesta, kas FMO, kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau citatos. Pirmas, kas už prieš susilaikė pritarta, antras ir trečias atsimtas, ketvirtas žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. FEM komiteto pirmas, kas už prieš susilaikė pritarta. FEM 2, kas už prieš susilaikė pritarta. 118 žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto, viso rezoliucijos projekto vardiniu balsavimu. Taigi balsuoti pradedame. No, person... Balsuoti baigiame. Kažkas nebalsavo. Pagaliau. Balsuoti baigiame. 40 už, 6 prieš, 1 susilaikė. Sveikinu ponę Omanroiten. Toliau kitas. Nuoširdžiai dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir nariams, ypač šešėliniams pranešėjams. Uh, Dabar iš karto periname prie pono Koferačio nuomonės dėl e, dabartinės padėties ir busimos sąveikos siekiant didesnio EPRF ir kitų cukrinių fondų efektyvumo. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę Nematau, kai balsuojate, prašau tų, kurie išėdinėje padaryti kiek manoma greičiau, kad galėtumėme balsuoti dėl pono koferatį pranešimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Trečias. Už. Prieš. Susilaikė. Atrodo atmestas. A kompromisas už prieš, susilaikė, pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, nekeliantė žmo... Nekeliate rankų. Dev... Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl dvylikto pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 27 už, 17 prieš vieną susilaikęs pritarta. C kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penkioliktas kompromisas už. Ar jūs norite pareikšti prieštaravimą žodiniam pakeitimui 15 pakeitimui? Ponas Koferati, prašau. Presidente, come nel caso precedente, va votato prima l'emendamento orale. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Mes šiuo atveju turime žodinį pakeitimą, kuris daro įtaką kitam pakeitimui. 15, 15 e, ir kolegos Ungurani pakeita, pateiktą pakeitimą reikėtų vertinti vienodai. Iš tikrųjų, reikia visų pirma balsuoti dėl, po, išsiaiškinti, ar turime balsuoti dėl pakeit, žodinio pakeitimo, kurį teikia autorius, ar, ar, ar žodinio pakeitimo autorius. Gal galite paaiškinti savo pakeitimą? Taip, juo noriu pakeisti žodį policies į žodį policy. Taip pat siūlau išbraukti paskutinius du žodžius and emphasis, kad, kad būtų akcentuojami žodžiai konkurencingesnis elgesys. Jokių problemų, pirmininkė. Amen. Tuomet balsuojame dėl 15 pakeitimo su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia pranešėjas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. E kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, Reikia pasitikrinti dėl to, kaip balsavome dėl 26, nes buvo neaišku. Balsuojame. Uh, vote is open on 26. Balsuojame dėl 26. Balsavimas baigtas. Ne. Vienu apie frakcijos narių balsuoja per daug. Dabar gerai viskas. Balsavimas baigtas. Dėl 26 pakeitimo. 26 už, 15 prieš, tu susilaikė pritarta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 28. 28 tai pakeitimo kas už, kas už. Dėl 28. Pone pirmininkė, aš noriu jį atsiimti. Tuomet jis atsiimtas. Atrodo, kad yra pakeitimas žodžiu F, pakeit, kompromisinė pakeitimų, sutik žodį ponui konferatį. Gal norite jį pristatyti? La modifica rispetto al testo che era stato inizialmente consegnato riguarda la parte. Šis tekstas yra šiek tiek keičiamas. E, paskutinioji jo dalis. Čia mes kalbame apie struktūrinių fondų lėšų padidinimą e, užimtumui skatinti, konkrečiai kalbame apie socialinį fondą, tuo, tuo atveju, kada šitai yra būtina. Toks yra mūsų papildymas, pirminio teksto papildymas. Niekas neprieštarauja, tuomet balsuojame dėl F kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 32 už, prieš, susilaikė pritarta. 33 už, prieš, susilaikė pritarta. 34 kas už, kas prieš, reikia pasitikrinti. Balsavimas prasidėjo 34. Balsavimas baigtas. 25 už, 20 prieš pritarta. 35 atkrenta, ne, G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 39 kas už kas prieš. Pasitinkime L39, balsavimas prasideda. Atrodo, kad pritarta, bet. Bet čia jau. 29 už, 17 prieš pritarta. 40 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 46 už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl elektroniškai dėl viso nuomonės projekto. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 46 už, prieš nebalsavo niekas, susilaikysiu nebuvo. Sveikiname poną Koferatį. Now we, we move to um, several votes. Uh... Dabar dar lieka keletas balsavimų dėl pono Ori nuomonės projektų. Visų pirmasis dėl 2009 biudžeto vykdomo patvirtinimo bendrasis biudžetas Trečias skirsnis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Toliau balsuojame to paties pranešėjo pranešimo pakeitimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Kas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Balsuojame elektroniškai dėl šios nuomonės. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 45 už, prieš balsavusių nebuvo, vienas susilaikęs. Toliau 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos plėt... mokymo centras už prieš. Pasitikinkime dėl pirmojo pakeitimo, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 31 už 15 prieš pritarta. Balsuojame elektroniškai dėl nuomonės projekto. Balsavimas prasideda. Trisdešimt šeši už, nei vienas prieš. 2009 biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Vienas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmestas. Dabar elektroniškai balsuojame dėl nuomonės. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 45 už, vienas prieš susilaikiusių nebuvo. Toliau 2009 biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Du pakeitimai. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės. Balsavimas baigtas. 45 už, prieš nebuvo, susilaikysiu taip pat nebuvo, sveikiname pranešėją. Ir tuo balsavimai baigėsi, o kitas komiteto posėdis įvyks Strasbūre vasaro 14, 19 val. pirmadienį. Ačiū.